Kreipiuosi į narius. New Yorko aukščiausio lygio susitikimas. Į jį komisija siunčia labai didelę savo delegaciją. Pirmiausia, ponia Bergisipil, prašau. Ačiū. Ačiū už pateiktą trumpą apžvalgą. Manau, kad labai svarbu kalbėti apie perkelimą, integraciją ir kaip stiprinti perkelimo priemonę šioje srityje. Visiškai pritariu Jums, kad be tos atsakomybės, kurią prisijima vargingesnės šalis, Europos Sąjunga taip pat turi humanitarinę atsakomybę, suprantama, kaip ir kitos šalis kaip ir JAV, į kurią atvyksta daugiau migrantų. Dabar norėčiau užduoti Jums klausimą. Mūsų frakcija akivaizdžiai palaiko perkeliamo ir integracijos klausimus, bet diskusijos vis tiek nelengvos. Jos emocionalios, kartais net isteriškos diskusijos vyksta. Uh, Galime padaryti daugiau, mūsų visuomenė gali padaryti daugiau, bet norėtume paklausti jūsų. Gal remdamasi savo patirtimi galėtumėte duoti mums kokį nors patarimą, kaip galėtume pagerinti savo pastangas platindami žinę, kad ne tik būtina padaryti daugiau šioje srityje, kad apgintume labiausiai pažeidžiamus žmonės, bet kad galėtume platinti tą informaciją, kuri galėtų atsverti visą neigiamą informaciją, kuri plinta. Karlos toliau. Ačiū. Ačiū, kad pasidalijote savo patirtimi ir jūsų savo pamastymais su mumis. ES ir kelios valstybės narės neįstengia susidoroti su pabėgėlių srautu. Taigi viena vertus mes neįstengiame įveikti tos humanitarnės krizės, kuri yra viduržėmio jūros regione, bet kita vertus negalime išspręsti tų pamatinių priežasčių. Kaip supratau, iš jūsų pasisakymo esate įsitikinęs, kad perkelimas galėtų būti vienas iš saugiausių būdų priimti pabėgėlius. Taip pat neseniai esate sakęs, kad kad Europa prieimė šiek tiek daugiau kaip 500 tūkstančių pabėgėlių per pas. Euro, Europa ateityje turėtų priimti apie 500 tūkstančių pabėgėlių perkelimui. Ką Jūs manytumėte apie tai? Kellen Bjork. Ačiū. Ačiū, ponė Miliban, kad atvykote. Ačiū už Jūsų šioje srityje atliekamą darbą. Europos, europinė politika yra labai svarbi šioje srityje, todėl mes nuolat stebime jūsų darbą taip pat Junktinių tautų vyriausiųjų pabėgėlių reikalų komisaro biuro darbą, todėl dar kartą ačiū, kad atvykote ir pasidalijote mintimis. Kaip teigite, organizuota ir gerai veikianti perkelimo sistema ne, nepanaikina galimybės prašyti prieglopščio, bet mes turime prisimti atsakomybę šioje situacijoje Europa turėtų teigiamai rasti teigiamą atsaką, kaip būtų galima pasirūpinti tai žmonėmis. Perkelimas sukuria naujas galimybės apibriežti situaciją, kaip galėtų būti teikiama pagalba tiems žmonėms. Turėčiau ir konkrečių klausimų, bet manau, kad ir vėliau su komisija galėsime aptarti pasiūlymo detalės. Bet regis, jūs kalbėjote apie integracijos procesą, kuris yra labai reikalingas. Ir perkelimas leidžia vykdyti planavimą ir integraciją. Mes daug susitelkėme ties spontaniškais e, atvykėliais bet žinoma, ES lygmenių galėtume padaryti daugiau. Gal galėtumėte šiek tiek e, ties šiuo klausimu išsiplėsti. Ir dar, gal galėtumėte papasakoti, kaip organizuojamas darbas, kaip priimami pabėgėliai ir kokį vaidmenį atlieka Junktinių tautų vyriausiųjų pabėgėlių reikalų komisaro biuras. Dėkuoju. Ačiū Jums už e, aiškius paaiškinimus ir e, labai ačiū, kad Jūs e, mums pateikėte duomenų daug. Prirašyta tūkstančiai puslapių, tūkstančius valandų dirbo parlamentas ir mūsų komitetas ir su komisija dirbame ir su taryba kilo labai daug problemų mums Labai sunku 20 e, ar panašiai kartų kalbėti apie tuos pačius dalykus. Jūs paminėjote labai svarbius dalykus. E, būtent saugus kelias asmenims, kurie turi bėgti iš ypatingai sudėtingų situacijų, reikia užtikrinti apsaugą. Tai yra esmė gero, geros apsaugos, gero darbo. Mes matome pabėgėlių antplūdžio centruose, e, kaip yra su nepilnamečiais pilnamečiais nelydimais. Jie išgyvena e, baisę patirtį ir e, reikia e, išvengti tokių dalykų, reikia išvengti, kad, pavyzdžiui, žmonės keliaudami neuždūstų mirtinai. Ir taip pat su ESO prieglopščio biuru dirbame ir matome, kad žmonės, kurie kreipiasi dėl apsaugos Italijoje ir Graikijoje, sunkiai gali rasti išeitį. Jūs minėjote, apie, minėjote darbą vietoje ir kaip ar konsulatai ir kažkokios humanitarinės organizacijos, kaip galima e, sukurti procedūrą, kuri iš tikrųjų veiktų, kaip pradėti nuo pradžių tą darbą veiksmingą. Ačiū, Tulio Saraja Post. Ačiū. Mane domintų tai, kaip jūs konkrečiai dirbate integ integravimo klausimais Libane. O kitas klausimas būtų toks. Jis susijęs su Balkanų regione vykusių karu ir Romų situacija. Dėl to Romai buvo perkelti Italijoje, Vokietijoje, o dabar siunčiami atgal, kai tose šalyse pragyveno daugiau kaip 20 metų. Daug iš jų tampa žmonėmis be valstybės. Gal galėtumėt paminėti ir šią situaciją? Pavyzdžiui, Vokietijoje yra gimę vaikai, kurie nekalba kitokią kalbą kaip tik vokiečių, vokie, vokiečių ir jie yra verčiami sugrįžti. Italijoje taip pat yra užaugusi vaikų karta ir jie dabar jaučiasi nepriklausantis jokiai valstybei, jie negali lankyti mokyklos, negali gauti paso. Gal galėtumėte pakomentuoti šią situaciją? Ačiū, Sisilkenga. Ačiū. Turiu du klausimus. mes stengiamės parengti europinės e, programas dėl perkelimo ES ir už jos ribų. Pastaruoju metu į Italiją atvyksta vis daugiau pabėgėlių, šiuo metu atvyksta daugiau žmonių, nei buvo galima planuoti, numatyti. Ir matome, kad padaugėjo nelydimų nepilnamečių. Ir kai kalbame apie šias programas, kai kalbame apie perkelimą ir paskirstimo planus, mes nekreipiame dėmesio į nelydimus nepilnamečius kokias garantijas suteikia priimančioji šalis, kaip ji apsaugo vaikus ir kaip visa tai dera su bendromis sistemomis. Dar dėl humanitarinių koridorių. Koks yra jūsų indėlis? Italijos pilietinė visuomenė yra organizavusi humanitarinį koridorių. Aš kalbu apie dvi vietos bendruomenės, kurios tai padarė. Ir šis koridorius buvo įtrauktas į pranešimą parengtą savo iniciatyvą, kuriame buvo nagrinėjamas humanitarinių vizų suteikimo klausimas. Taigi, kaip šios programos dera su kitomis, kad galbūt ir kitos šalis galėtų jomis pasinaudoti. Pone Kengė paminėjo perkelimą ir pranešimą dėl migracijos. Toliau pone Weinberg. Ačiū pirmininkė. Ačiū David, kad atvykote. Pirmiausia, leiskite pasakyti, kad perkelimas mano nuomonė yra labai svarbus, tačiau mums netrodo, kad valstybės narės būtų galima priversti priimti pabėgėlius, galima tik rekomenduoti tai padaryti. Ir mes tai ir darome. Matome, kad maždaug pusė valstybių narių to nedaro, galbūt galėtume parengti rekomendacijas, tačiau negalime priversti valstybių narių to daryti. Didžiuojusi, kad Švedija prisėmė šią atsakomybę. David, jūs kalbėjote apie Jungtinę karalystę. Iš tikrųjų, pritariu Jums, kad tai labai liūdna situacija, kad tai yra pabaigos pradžia, O aš nerimauju, ar nebus Švedijos išstojimo po to dėl Persijos įlanko šalių įtraukimo. Tai yra vienos iš turtingiausių šalių pasaulyje ir jos, nepriima, jų, jų, ir jos visai nepriima pabėgėlių. Ką dėl to galima būtų padaryti? Ana Gomes. Ačiū. Norėčiau užduoti tokį klausimą. Kaip vertintumėte ES ir Turkijos susitarimą. Na, aš tai jį vadinu tokiu nešvariu susitarimu, bet šiaip ar taip tai yra susitarimas. Žmonės yra deportuojami ir neturi galimybės prašyti prieglopščio ir būti išklausytais ES. Ką matytų, manytumėte apie patikos fondą, kuris turėtų susijęti migraciją ir tvarų vystymą, turiu galvoje lavelito, laveli. Turiu galvoje valėtos ir kartumo sustarimą. Juk migrantai ir, ir pabėgėliai žūsta ir Kaip jūs visą tai vertintumėte? Ačiū, Ana. Na, nereikėjo sakyti, gal dar kas norėtų pasisakyti, bet e, tokia demokratijos taisyklė. Prašau, David. Ačiū. Ačiū už įdomius ir puikius klausimus. Ir kai kurie iš tų klausimų iš tikrųjų yra sudėtingi ir jie galės būti sprendžiami dirbant prie teisėkūros proceso. Iš eilės panas Koela uždavė klausimą, na, mane daug ko kaltina, bet tik ne konservatizmo. Europos Sąjunga klausia, ar 108 tūkstančiai tas minimalus skaičius uh, Aš sakyčiau, kad jeigu pereitume nuo 9 tūkstančių iki 108 tūkstančių, tai jau galėtume pasakyti, kad 108 tūkstančiai tai yra tas mažiausias skaičius. Bet turėdami jungti jungtinių tautų skaičius e, per metus 1,2 milijonai, jeigu ES priims 500 tūkstančių, tai manau, kad tai bus realu ir tuomet bus galima mesti iššūkį Junktinėms Amerikoms valstijams. Aš manyčiau, kad tai yra realūs paskaičiavimai, nes suprantu, kad jūs tengiate sukurti kažką naujo. Paskutinis klausimas buvo dėl Persijos įlankos šalių vaidmens tarptautiniai skaičiai yra nuliniai, nes Persijos įlankos šalis nėra pasirašiusias Ženevos konvencijos ar kitų konvencijų dėl pabėgėlių prieimimo. Taigi yra labai daug e, sirų Saudo Arabijoje ir uh, ir Emiratuose, todėl tos šalis turėtų pasirašyti, skubiai turėtų pasirašyti konvenciją ir, ir toliau reikėtų primiktinai reikalauti, kad e, Emiratuose ir e, tos šalis irgi, Persijos įlanko šalis irgi turėtų priimti migrantus, pabėgėlius. Mūsų nuomonė labai svarbu išsaugoti pabėgėlių apibriežtį ir pabėgėliams taikomą sistemą. 1051 metais buvo nustatyta po to 67 metų protokolu, buvo sukurta traptautinė teisė tuo klausimu ir labai svarbu išlaikyti tas teises, o tai galime padaryti tik tuo met, kai atskiriame tuos, kurie bėga, kad išsaugotų gyvybę ir nuo tų, kurie bėga, kad galėtų geriau gyventi. Man dar buvo užduotas klausimas, kaip būtų galima veiksmingiausiai dirbti kilmės šalyse. ESO ataskaita, kurią paminėjote, yra susijusi su, pabėg, su pabėgi, pabėgėlio statuso prašytojas Graikijoje. Mes dabar dirbame Graikijoje. Na, nemaniau, kad mes perkelsime darbuotojus į Europą, bet jie ten užtikrina humanitarinę pagalbą ir turime labai konkrečių pasiūlymų dėl to, kaip galėtų įsijungti daugiau teisininkų, daugiau vertėjų, daugiau specialistų, kurie galėtų padėti Graikijoje e, patikrinti atvykstančius asmenis. Ir kalbant apie darbą kilmės šalyse, tai yra, turime didžiulės patirties. Pabėgėliai yra registruojami ir tikrinami. Kanados vyriausybė praėjusiais metais pasiryžo priimti daugiau kaip 25 tūkstančius pabėgėlių iš Sirijos per metus ir per 9 mėnesius tai padarė, bet e, ir jiems padėjo grupė, kurią atsiuntė Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras. Man taip pat buvo užduotas klausimas e, dėl programų asmenims be šalies, bet tikrai nieko neturime, asmenims be pilietybės Dėl nelydimų nepilnamečių irgi buvo užduotas klausimas. Manome, kad tai yra e, tikras skandalas. Ir situacija kali kur yra apie 900 nepilnamečių ir regis 500 iš jų buvo suteikta teisė atvykti į Junktinę karalystę. Taigi tokie atvejai e, gyvybiškai reikalauja sprendimų ir europinių vertybių laikymosi. Dėl dar vienas dalykas iš dalies tai yra atsakymas į ponios Sipil klausimą dėl politikos. Ir aš galėčiau pasakyti, kad jeigu būčiau geriau, jeigu man geriau sektųsi politikoje, tai e, nedirbčiau šio darbo, nes tai yra labiau politinis klausimas, todėl nežinau, ar galėčiau patarti, kaip geriausiai reikėtų dirbti politinėje srityje. Bet e, Malin e, bijo, kas uždavė klausimą dėl du praktinius dalykus galėčiau pasakyti. Nieko nėra stipresnio, kaip paties pabėgėlio liudijimas. Ir tai yra svarbu, kad pabėgėliai galėtų kalbėti, galėtų pasis, išsakyti savo patirtį, mėginant išsaugoti savo gyvybę ir Tai yra turbūt vienas iš svarbiausių pastebėjimų. Kitas dalykas, pasa kurį pasakiau vakar ir kuris yra susijęs su JAV patirtimi, tai kad 36 JAV valstijos turi tokius gubernatorius, kurie pasakė, kad nenorėtų jokių sirų savo valstijose. Ir svarbiausia, merai yra daug kalba ir reikšmingai kalba apie pabėgėlius. E, regis Teksase, Houstone ir Dalase merai pasisakė, kad jų miestų ateitis priklausys nuo pabėgėlių, tame tarpe iš Sirijos. Na ir paskutinė pastaba yra toks apibendrintas dalykas. Jeigu Europos Sąjunga galėtų tik spręs, e, bandys įveikti pabėgėlių krizės simptomus, tai e, jai nieko nepavyks ir svarbiausia reikia spręsti konfliktų šaknis ir žinoma Afganistanas, Afganistano problema yra kitokia nei krizė Somalija ar Sirijoje, bet užuot tvarkėsi su problema tik tai tuo met, kai tik prie ES krantų Europa turi dirbti su tokiomis šalimis kaip Turkija. Dėl susitarimo su Turkija, manyčiau, kad Turkija ir, ir europiečiams, ir pabėgėliams yra naudinga tai, kad Turkija kovoja su prekiautojais žmonėmis. Ir per penkerius šešerius metus buvo visko, šalys ir prieimė vieną kitą ir grežėsi viena nuo kitos, bet kai dėl pabėgėlių perkėlimo tai manyčiau, kad Turkijoje yra 2,7 milijonai pabėgėlių, kurie atvyko per paskutinius penkerius metus. Na, manyčiau, kad labai svarbu, gyvybiškai svarbu spręsti esminės problemas ir kartu tvarkytis su simptomais. Much, David. Dėkuoju, dėkuoju. Davidai Iš tikrųjų, tas, tie plojimai parodo, kad kiek mes vertiname tavo darbą. Aš tiesiog norėjau tai pasakyti, kad būtų aiškus bendras kontekstas. Po to, kai mes baigsime šią diskusiją, mes kalbėsime apie ES perkelimo schemą ir apie mūsų darbą be abejo mūsų apsilankimas New York'e ir mūsų delegacija, kuris užsieima e, ryšiai su Jordan, Jordanija ir kai kuriomis kitomis e, šalimis, palaiko glaudžius ryšius su tavo vadovaujama tarnyba. Taigi mes dirbam praktinį darbą ir mes dėkojame tau už tavo darbą, už tai, kad suradai laiko pas mus atvykti. Tai nebejoju buvo naudinga mūsų nariams. Dėkuoju. Uh, Gerbėjai kolegos, dabar aš siūlau perėti prie ketvirto darbo tvarkės punkto, tai yra perkelimų į sąjungą sistemos. Komisija turėtų pristatyti mums pranešimą dėl pasiūlymo kurio nustatomos sąjungos ligmens perkrimų Europos Sąjungos sistemą ir išdės keičiamas Europos Sąjungos tarybos reglamentas numeris 516.2014. Šis pasiūlymas yra antrojo reformų paketo dalis, kuriant bendrą Europos prieglopščio suteikimo sistemą. 2009 metais komisija paragino sukurti Europos perkelimo sistemą ir paskelbė tam reikalingas gairės atitinkamame komunikate. 2015 metais e, po to, kai komisija paskelbė savo rekomendacijas dėl Europos perkelimo Europo e, schemą, taryba patvirtino 2015 m. 20, Liepą 20 dieną savo išvadas, pagal kurias buvo numatyta perkelti 22 504 asmenės, kuriems yra reikalinga apsauga pagal savanoriškus valstybių narių įsipareigojimus. Po to, kai buvo paskelbta penktoji ataskaita, paaiškėjo, kad tik tai 8268 asmenys buvo perkelti. Ir akivaizdu, kad mes net nepasiekime pusės nustatyto tikslo. Ir da, mes turime toliau siekti veiksmingą veikiančią perkelimo schemą. Uh, ir mes džiaugiamės, kad šios diskusijos vyks mūsų komitete. Mes dabar pradedame dirbti su šiuo dokumentu ir nekantri laukiame komisijos pristatymo. Pirmasis kalbės ponas Nilsen, o po to suteiksime žodį mūsų pranešėjai Malin Bjork. Prašau, ponė Nilsen. Ačiū, ponė pirmininkė, ir man yra nepaprastai malonu pristatyti Jums šį pasiūlymą. Kaip Jūs jau minėjote, pagal šį pasiūlymą yra numatyta perkelimo sistemą įtraukti į mūsų prieglapšių steikimo sistemą. Ir tai yra labai svarbu ateičiai. Kalbėdamas apie konkrečius tikslus, galiu pasakyti, kad šiame pasiūlyme ir numatyti trys tikslai. Pirmiausia, tai yra numatyti galimybę teisę ir saugiai atvykti į ES. Antro, antrasis tikslas yra bandymas prisidėti prie neteisės migracijos srautų mažinimo. Ir Trečiasis tikslas tai yra bandymas prisidėti prie tarptautinių paslaugų, pastangų šioje srityje. Pavyzdžiui, prie tos iniciatyvos, kurią pradėjo jungtinės tautos. Pagrindiniai šios schemos elementai yra du. Pirmiausia, tai yra susitarimas dėl metinių perkelimo planų kuriuose būtų numatytas bendras skaičius, kurį valstybės narės turi perkelti per konkrečius metus. Ir taip pat bus nurodyta, kaip tas perkeliamų asmenų skaičius turi būti paskirstytas tarp valstybių narių. Taip pat bus nurodyta, kokie, kokiam šalims regionams bus teikiamas prioritetas. Tas planas būtų įgyvendinamas įgyvendinant vieną ar kelias konkrečias perkelimo schemas ir kiekviena schema būtų skirta konkrečiai šaliai ar regionui ar konkrečiai e, tiksliniai grupiai Ir bus e, tame dokumente, toje schemoje aiškiai nurodyta, kokia procedūra turi būti taikoma. Toliau kalbėdamas konkrečiai apie tai, kaip viskas vyks, apie patį procesą, kaip bus rengiami e, ir, ir e, perkelimo planai ir perkelimo schemos, galiu pasakyti, kad metai prieš įsigaliojant tokiam planui prasidės konsultacijos aukščiausių lygių perkelimo komitete, kuriame dirbs ir Europos parlamento atstovai, valstybinarių atstovai. Da, Jungtinių tautų vyriausiojo komisaro pavėglė klausimais atstovais ir kai kurios kitos organizacijos. Ir tokiuose susitikimuose bus kalbama apie tai, kokie turi būti tikslai nustatyti perkelimas rytyje, kokie prioritetai yra svarbiausia. Ir po to, po diskusijų šiame komitete, komisija pateiks pasiūlymą patvirtinti tarybos įgyvendinamąjį sprendimą, kuriame būtų nurodyta uh, nurodyti konkretus skaičiai, kurie, kaip minėjau, bus pirmiausia nustatyti aukšto lygio komitete. Mes mm, nusprendėme naudotis tarybos gyvendinamojų aktų dėl to, kad uh, mūsų galva tai yra tinkamas dokumentas, tai nes kalba apie, eina apie konkrečius tikslus, kurie bus, konkrečius skaičius, kurie bus taikomi valstybėms narėms. Tas gyvendinamasis tarybos sprendimas nustatys konkretų e, perkelimo asmenų skaičių ir, ir perkelimo prioritetus. Mes taip pat atsižvelgsime į tuos tikslus, turėdami pasiūlymą dėl biudžeto, ko, uh, pagal prastinį biudžeto formavimo procedūrą ir tai bandysime užtikrinti, kad biudžete būtų numatytos pakankamos lėšos tam, kad galima būtų tinkamai finansuoti perkelimo schemų įgyvendinimą. Taigi nu, mes dirbsime vienu metu ir su finansiniais klausimais, ir su konkrečiais uh, tikslais. Jau minėjau, kad planas gali būti vienas ar keli. Gali būti taip, kad ES nuspręs, pavyzdžiui, visas pastangas skirti perkeliant asmenys iš tik vienos šalies, tuomet mes turėsime tik vieną planą, tik vieną schemą. Gali būti ir taip, kad mes pasirinksime, pavyzdžiui, tris prioritetinės šalis ir tuomet turėsime tris atskiras e, schemas. Šitokia lanksti struktūra turėtų padėti mums e, geriau prisiderinti prie besikeičiančių aplinkybių kiekvienais metais. Rengiant perkelimo planus ir schemas, mes turėsime atsižvelgti į kelis dalykus, kaip yra numatyta šiame dokumente. Pirmiausia, bus atsižvelgta tai, kiek e, yra konkrečioje jo šalyje regione asmenų, kuriems yra reikalinga tarptautinė apsauga. Ir e, čia mes tankome platesnį perkelimo apibrėžimą nei daroma E, paprastai. Taigi mes kalbame apie perkeltuosius asmenis, kuriems yra reikalinga tarptautinė apsauga. Taigi tai nebūtinai turi būti asmenys, kurie jau yra išvykę į kitas šalis. Taip pat mes galvosime ir apie galimybę bendradarbiauti su ta šalimi, kurioje yra pabėgėliai ir su kitomis šalimis, kurios taip pat dalyvauja perkelimo e, veiksmuose, pavyzdžiui, su JAV. Taip pat mes e, galvojame ir apie ES santykius su trečiomis šalimis, e, įskaitant ir tas e, trečiasias šalis, kurios yra pasiruošusios padėti mums mažinti nelegalios migracijos rautus. Jau minėjau pradžioje, kad į visus šiuos dalykus mes turėsime atsižvelgti. Tai nereiškia, kad be, e, bendradarbiavimas su trečiaja šalimi yra esminis perkelimo plano elementas. Į galimybę bendradarbiauti tiesiog reikės atsižvelgti rengiant e, perkelimo planą ir konkrečias perkelimo schemas. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad šiame plane taip pat yra numatyta nustatyti bendra, bendrus kriterijus ir bendras procedūras priimant sprendimus. Uh, Tai yra būtina na, tam, kad valstybės narės priimdamos sprendimus dėl konkrečių asmenų žinotų, kokią procedūrą reikia taikyti, kokius kriterijus reikėtų atsižvelgti, e, tam, kad galima būtų tinkamai nustatyti, kokią statusą galima suteikti tam konkrečiam asmeniui. Mes manome, kad svarbu yra turėti bendrus kriterijus ir uh, bendrus principus. Jie turėtų būti išdėstyti Europos Sąjungos teisės aktuose, tačiau be abejo gyvendins viską valstybės narės. Mes galvojame apie dviejų tipų procedūras. Pirmoji būtų įprastinė procedūra, kuri būtų taikoma tam, ką mes vadiname tradicinėms perkelimo schemoms, tai yra toms, kurio, apie kurias šiandien paprastai kalbame. E, paprastai šiandien perkelimo procesas užtrunka vienerius dviejus metus ir mes siūlome jį sutrumpinti. Ir Mes siūlome, pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu trečioje šalyje nustatoma, kad žmogų reikia papildomis apsaugos, jam iš karto galima būtų suteikti pabėgėlio statusą. Ir uh, antroji procedūra, tai yra tokia pagreitinta procedūra. Ir iš tikrųjų, čia mes sėmėmės įkvėpimo iš to, kai, ką valstybės narys jau dabar daro. Pavyzdžiui, Graikijoje, nes matome, kad šiandien valstybės narys labai greitai uh, priima sprendimus ir savo pasiūlyme mes siūlome tokią procedūrą taikyti tuomet, kai suteikiamas yra sutikime yra papildoma apsauga. Taigi, teikiant papildomą apsaugą, galima būtų pritaikyti pagreitintą procedūrą. Ir e, perkelimo e, plane turėtų būti nurodyta, kokie, kuri procedūra turi būti taikoma gyvenant konkrečias perkelimo schemas. Toliau mes e, trumpai kalbame ir apie finansinę paramą. Mes galvojame apie tai, kad kiekvienam perkeltam asmeniu reikia skirti po 10 tūkstančių eurų. Be to, mes galvojame ir apie būtinybę pateik, pakeisti uh, šiek tiek uh, perkimo fondo reglamentą. Ir taip pat uh, jau minėjau, kad mes skirsime finansavimo perkelimo schemai uh, pagal įprastinį biudžeto formavimo procedūrą, atsižvaldami į nustatytus tikslus. Tai tiek, aš manau, kad aš apžvelgiau visus pagrindinius šio pasiūlymo elementus, bet be abejo su, atsaky, su malonumu atsakysiu į visus jūsų galimus klausimus. Dėkoju iškart. E, pereisime prie pranešėjos. Man e, Bjork, paskui yra šešėliniai pranešėjai, jie pasisakys. Ačiū. Aš pirmiausiai pasakysiu, kad Teisiniai keliai žmonėms ieškantiems apsaugos yra mūsų prioritetas yra įvairių būdų, bet vienas dalykas yra perkelimas į sąjungą, Metlakiengė pranešimas patvirtintas apie tai kalba. Perkelimas į sąjungą yra vienas iš labiausiai įsitvirtinusių būdų. Junktinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras e, programas atinkamas e, vykdo, jau matome, kad sukaupta patirties, jis veiksmingas. Kitas dalykas labai svarbus yra integravimas, tai svarbu planavimui, nuspėjamumui. 80 tūkstančių per metus tiek e, JAV 85 tūkstančius per metus priimama JAV. Turime į tai žiūrėti. Dabar ES perkelimo sistema turi būti vertinama ir tikimės, kad skaičiai didės. Mes turime pademonstruoti solidarumą globalių mastų sudėtingoje situacijoje ir pagerinti kokybę viso proceso. Keletas valstybių narių jau seniai dirba, yra daug geros patirties e, su, sukaupta. Ir man atrodo, kad ES turėtų skatinti ir galinti valstybės narės e, dar daugiau dirbti ir paskatinti daugiau valstybių dalyvauti. Mes turime sustiprinti pastangas ES lygmenį, taip pat kontekstą prisiminti principus, istoriją, praktinį veikimą, sėkmingų nacionalinių perkelimo jas programų. Tačiau man kyla e, daug susirūpinimo dėl jūsų pateikto šiandieną pasiūlymo. Aš detaliai nekalbėsiu, bet noriu paminėti keletą tokių probleminių dalykų ir paprašyti, kad jūs kai ką patikslintumėte. E, Pirmiausia ir akivaizdžiausias dalykas yra toks pasiūlyme, komisija sako, kad tai turi būti vertima kaip platesnio e, migracijos valdymo e, politinio konteksto dalis. Ketvirtas straipsnis. Trečių šalių veiksmingas bedarbiavimas valdant sienas apspręs, ar ES priims pabėgėlius iš jų ar ne. E, E, taip pat e, kodifikuojama ES, e, kodifikuojamas ES Turkijos sustarimas, jis tampa ES teisinio dalimi, bet parlamentas labai daug kritikuoja, stipriai kritikuoja jį, tai nėra geras būdas, kaip turėtų būti vykdomas perkelimas ir integravimas. Ir daug susirūpinimo išreikšta parlamente ir taip pat tarybą reikėtų raginti ieškoti kitos sistemos ir e, girdėjome, ką tik tai, kiek kalbėjo, sutikome su ponu Bilibandu, e, Tartautinio gelbėjimo komiteto e, vadovu ir žinome jų nuomonę ir reikia ieškoti kito būdo. Dabar čia mūsų susijungimas ES, jie yra teisės aktų šioje srityje. Ir jeigu mes e, numatysime ir toliau laikysimės to 20 tūkstančių, kuris numatytas, tai nepakaks to šeimoms susijungti 10 tūkstančių reikia mokėti valstybės narėms, kad būtų gyvendinta tai, kas jau yra priimta. Ir tai yra nepriimtina. Mes turime, kad valstybės narės įgyvendintų egzistuojančius teisės aktus šioje srityje. Dabar pažeidžiamo kriterijus pabėgėlių reikalų komisaro biuru e, skaičiai pagrysti ir reikia galvoti apie pažeidžiamumą netekusių namų žmonių. Reikia galvoti apie poreikį suteikti tarptautinę apsaugą, bet žiūrint į pasiūlymą, tai daugiau e, kalbama apie sienų valdymą ir netiek apie e, E, garantijų suteikimą ir kodėl jūs kalbate daugiau apie socialinę prasme pažeidžiamus žmonės ir ką tai reiškia. Kitas dalykas, šeštas straipsnis. Ir kodėl kalbate apie viduje, per, viduje perkeltus asmenys. Šeštas straipsnis, penkeri metai. E, tarsi bus nubaudžiami žmonės, kurie nebus įtraukti į perkelimo programas. Nemanau, kad toks e, baudžiamasis spaudis yra teisingas. Ir jeigu viena valstybė narė atmeta, e, e, atsisako priimti kažkokį asmenį, kitos tą turi daryti, bet kai kurios šalys turi priežasčių, pavyzdžiui, atsisakyti priimti tam tikrą žmonį, žmogų dėl to, kad negali suteikti atitinkamų medicinos e, paslaugų ir kitos šalis gali tą padaryti, taigi tai yra neteisingas požiūris. Toliau Europos institucinių veikėjų vaidmo. Aš manau, kad Junktinių tautų pabėgėjų reikalų komisaro biuras yra pagrindinis veikėjas ir mes nenumatoma pagrindinė vaidmens šiam biurui. Manau, kad taip reikėtų būti ir iš e, nacionalinių bent sugaunu, sugaunu panašių signalų. Aš e, manau, kad neturėtume mes e, dubliuoti to darbo, ką daro šis biuras ir daro labai gerai. Taip pat noriu paklausti jūsų, kaip ši programa papildys, o nenustums iš šono nacionalinės programas. 31 konstatuojamoje dalyje sakoma, kad e, reglamentas nepakenks nacionalinėms programs, bet bijau, kad gali taip atsitikti yra baimių, nuogastavimų, kad programos bus įtrauktos į ES programą ir sumažins tada numatytų priimti pabėgėlių skaičių. Aš mielai išklausysiu šešėlinių pranešėjų, bet turime nepamiršti, kad mes turime padidinti skaičius, kokybę, E, procesus ir pademonstruoti visapusišką solidarumą. Toks turi būti, e, tokie turi būti pagrindiniai ES perkelimo sistemos bruožai. Mes kol kas e, nepatenkiname visų poreigių ir mes neturėtume leisti, kad bendarbiavimas nukryptų nuo solidarumo principų ir turime sustiprinti savo solidarumą ir E, nepamiršti, kad pati, pats svarbiausias dalykas yra asmenys, e, kuriems reikia tarptautinės apsaugos. Ir aš ketinu įtraukti e, atitinkamus aktorius, veikėjus į uh, E, visus procesus, kurie yra susiję su šiuo darbu. Taip pat norėčiau su taryba bendrauti, bet aišku, pirmiausiai noriu dirbti su šešėlinės pranešiais, kad pagerinčiau teksto kokybę. Dabar esu pasirengus išklausyti jūsų. Ačiū. Dabar šešėliniai pranešiai. Dijas Demera negalėjo atvykti, PP šešėlinis pranešėjas. Ką tipyri? Socialistų šešėlinė pranešėja. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjai, aš pratęsiu jo paskutinės mintis. E, Perkelimas į ES yra ilgalaikis e, atsakas humaniškai sprendžiant humanitarinę krizę. E, pernai milijonas prieglapšio prašytojų. O tie, tas skaičius žmonių, kuriuos perkelime pas save, yra gėdingai žemas buvo minimas ES Turkijos susitarimas, perkelimas ir esminė dalis, bet per pusmetį tik tai tūkstantis pabėgėlių saugiai atkeliavo pas mus pagal tą susitarimą. Iš principo aš džiaugiuosi, kad komisija pasiūlė reglamentą dėl perkelimo į ES, tačiau klausimas, ar šis pasiūlymas tikrai sustiprins perkelimų, padins perkelimų skaičių labiausiai pažydžiam žmonių Ir jeigu atsakymas būtų neigiamas, tai kam tada iš vis mes kalbame apie šį pasiūlymą? Nors skaičių nemini pasiūlymas. Ar teisingai suprantu, kad jeigu iš EMAF biudžeto e, ne, nepadidinsime finansavimo galimybių, jeigu 10 tūkstančių mokama bus už perkeliamą asmenį, tai ar uh, ar yra kažkokie, kokios ribos numatytos? Ir ar iš tikrųjų mums reikia naujo reglamento, ar reikia daugiau biudžeto, kad valstybės narės paprasčiausiai e, naudotų pinigus ir tik tada perkeltų žmonės. Dar vienas dalykas, norėčiau, kad parlamentas gautų procedūras standartinės, pagal kurias uh, perkeliami žmonės ir kuris yra asminė susitarimo su Turkija dalis. Komisijos nario Vromopolus e, nusinčia tokį klausimą, prašymą, jis pasakė, kad parlamentui negali pateikti jų. Ir vis tik tai iš šio pasiūlymo pateikto matome, kad akivaizdu, labiau neakivaizdu yra tai, kad reikia parlamentui pateikti tas procedūras, kad mes galėtume tiksliai vertinti pasiūlymą. E, Kitas klausimas, kaip aktyviai įtraukti pilietinės visuomenės atstovus. Nematau pasiūlyme jos vaidmens. Dar galbūt labai svarbus kitas klausimas. Kodėl perkelimas ir pabėg... pažeidžiami pabėgėliai siemi su uh, tuo, ar e, jų šalis užkerta kelią neteisėtam sienos kirtimui Europos Sąjungą. Kodėl mes naudojame priemonę kaip botagą, kad sustabdytume nelegalią migraciją. Nemanau, kad pažeidžiamumas pabėgėlių negali būti saistomas su sienų e, kontrole priimančiose šalyse. Ir pasiūlymas ar siekia padidinti perkelimus į ES, ar tikrai jis tą užtikrins? Jeigu ne, tai vargu ar iš tikrųjų mums labai reikia tokio reglamento. Ačiū. Ačiū, Kiti. Toliau kiti šešėliniai pranešėjai. Aldė. Frakcijos vardu. Žerardiu Preliu į Mišel vardu. Dėkuoju. Aš nesu šešėlinis pranešėjas, kaip po toks, tai yra kolega Louis Michel, bet vis tik tai aš noriu e, perteikti jo mintis, tai, ką jis norėjo jums pasakyti. Gerbiami kolegos, pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai, poniai Bjork. E, ponas e, Mišelis labai yra patenkintas, kad gali dirbti su jie, su kitais šešėlinis pranešėjais ir jisai pažymė, kad e, tai yra, šis pasiūlymas yra pirma alternatyva. Mechanizmas turi būti svarbių atsakų, valdant migrantų srautus. Labai dažnai viskas vyksta chaotiškai. Reikia e, sukurti alternatyvą patikimą, kuri būtų tarsi atsvaras nusikalstamiems tinklams, bet pasiūlyme yra tam e, tikrų problemų. Ir Dabar e, ponas e, Mišelis nekalba apie detalės, trys tik tai pastebėjimai. Pirmiausia, mane stebina tai, kad nedidelį ar labai minimalų vaidmenį e, vaidins Europos migracijos agentūra. Mes dabar turime su didžiuliu iššūkiu Europoje ir turime užtikrinti dinamiškumą ir turime užtikrinti, kad ta agentūra taptų pagrindiniu veikėju. Antras dalykas – taryba viena e, sprendžia dėl įsipareigojimų be Europos parlamento vaidmens ir kyla klausimas, kiek legitimi yra ta Europos politika. Trečias dalykas - 10 tūkstančių eurų e, žmogų yra nepakankama suma valstybės narėms, kad jos užtikrintojų šiks mechanizmas būtų e, tvarus ir reikia atsižvelgti į poreikį tvirtinant daugiametę finansavimo programą. Ir taip pat e, reikia e, numatyti, kad 360 milijonų e, būtų skiriama per metus iki 20 metų į fondą, kad būtų galima finansuoti perkelia, perkel, perkelimą asmenų. Ir taip pat ponas Mišelis savo, kad mes turėtume ieškoti nuoseklaus vientiso atsako sprendžiant e, migrantų krizę. Ir e, aš dar noriu pasakyti nuo savęs, kad e, pirma problema yra fondo prieglopščio migracijos integracijos fondo ribos viršutinės. Tai yra konkretus fondas, kuris turėtų leisti e, perkelimo finansuoti klausimus. Ir aš jau galėčiau pasakyti, e, tai tai ką yra numatyta pagal komisijos pasiūlymus e, nustatyti mokestį valstybėms narėms, kurios atsisako priimti pabėgėlius. Ar iš tikrųjų tai gali būti naudinga priemonė? Ar, ir ar galbūt galima panaudoti lėšas surinktas iš baudų e, e, tam fondui finansuoti. Toliau, e, taryba, jeigu teisingai suprantu, apsisprendžia dėl skaičiaus perkeliamų žmonių įgyventinimo akto keliu. Sutartis numato, kad komisijos kompetencija yra tokie įgyventinimo aktai ir išskyrus labai konkrečiais gerai pateisintais atvejais tai gali tapti tarybos kompetencija. Tai kaip galima pateisinti gyvenimo aktus šiais šiuo atveju? Ar aš neteisingai supratau tai, kas yra e, parašyta pasiūlyme? Norėčiau bet kokiu atveju paklausti komisijos atstovų, patikslinti, paprašyti atitinkamas nuostatas. Thank you, Gerard. Ačiū, Gerard. Iš tikrųjų, man trūksta tų klausimų, tyriamųjų klausimų, bet sulaukiau jų pabaigoje. Dėkoju. Toliau žaliųjų frakcijos vardu Džudis Sargentiniai. Ačiū pirmininkė. Nesu įsitikinusi, ar mes čia kalbame apie perkelimo į ES programą ar apie naują teisės aktą su kurio pagalba vėl yra ribojamas pabėgėlių srautas ES ir nustatomos sąlygos. Mes turime pasiūlymą, e, kuriame nesinaudojama Ženevos pabėgėlių apibrieštimi, bet kalbama apie šeimų susijungimą, apie Euro, kalbama apie ES piliečius ir jų šeimos narių. Taigi, kaip suprantu, jeigu, norėtume, jeigu norėtum, kad atvyktų partneris užsienietis, tai jau būtų perkelimas į ES. Ir aš, mano nuomonė, tai nėra perkelimas į ES. Taip pat rašoma apie tos žmonės, kurie patiria socialinių, ekonominių problemų. Skamba gražiai, bet e, nemanau, kad tai padės sukurti geresnį supratimą ES, kas iš tikrųjų yra politinis pabėgėlis. Bet dar blogiau yra nustatomos tam tikros sąlygos. Trečios šalis jeigu jų, iš jų išvykstantis pabėgėliai gali būti perkelti kitoje šalyje, tai jie gali būti perkelti ES tik tuomet, jeigu yra redmisijos susitarimas. Visiškai nekalbama apie regionus. Ir taryba įgyvendinimo aktu kiek nuspręs, kokios priežastys gali būti priimtinos dėl perkelimo į ES. Reikėtų kalbėti ir apie regioninę politiką. Iš esmės tai yra maksimali programa. Ir ponia Piri tai minėjo. Ir tai reiškia, kad kalbame apie tą maksimumą biudžeto didžiausios sumos skirimą, o aš kalbu apie mažiausią. 14 valstybių narių šiuo metu jau turi jau įgyvendina perkelimo į ES pro, pro, pro, programas, o kitos ne. Kodėl šis pasiūlymas e, E, apsunkina darbą kitoms valstybėms narėms. Ar mes nesumažiname perkelimo į ES standartų toms šalims, kurios jau dalyvauja perkelimo į ES programoje? Skaudu matyti, kad tolstame nuo didelės jungtinių tautų konferencijos rezultatų dėl migrantų ir pabėgėlių perkelimo. Mes stengiamės kažkaip lopyti šią programą, ES ne, negeba prisimti įsipareigojimų ir perkelimo į ES politika yra pasitelkiama žmonių sugražinimui. Manau, kad mums reikėtų šį pasiūlymą paversti tikrų humanitarinių pasiūlymų dėl perkelimo į ES reikėtų peržiūrėti šį dokumentą ir tikrai nelaukiu trišalių dėrybų. Ačiū. Ačiū, Džiudis. E, FDD šešėlinis pranešėjas yra ponas Korao. Ačiū, pirmininkė. Mes pritarėme Europos programai dėl perkelimo į ES Ir manome, kad teisėtas atvykimas ir perkelimas yra pagrindinė galimybė piliečiams valstybėms narėms turi būti suteiktos galimybės, reikėtų parengti platesnę perkelimo į ES programą. Kai kalbame apie europinę sistemą, tai turime šiokių tokių abejonių dėl to, kaip komisija ketina vykdyti šį procesą. Ir svarstome, ar tai nėra tam tikra priemonė dėl migrantų srautų valdymo užuot buvusi humanitarinė priemonė. Pili, perkeliamų į ES asmenų skaičius nedaugėja. Kai dėl asmenų skaičiaus, tai e, reikia kalbėti apie šeimų susijungimą. Labai svarbu, kad taikytume subsidiarę apsaugą ir kad kiek įmanoma sumažintume tą pavojų, kai žmonės stengiasi patekti į ES. Reikėtų įtraukti kuo daugiau institucijų, organizacijų ir žmonių, kad būtų galima bendradarbiauti įgyvendinant komisijos pasiūlytą sistemą. Ir nereikėtų žiūrėti, ar ES turi ar neturi konkrečią sutartį su atskiromis šalimis. Ir nereikėtų tokiu pagrindu nustatyti prioritetinės šalis ir siūsti žmonės atgal. Toliau Ana Gomeš. Pritariu išsakytai nuomoniai dėl to, kad E, nereikėtų nustatyti iš ankstinių sąlygų dėl perkelimo į ES. Ir tas patikos fondo pavyzdys, kai mokamos lėšos reikia kalbėti apie tai, kad asmenys nevyktų į ES. Ir aš dabar kalbu apie Etiopiją, ten, kur žmonės šiuo metu yra žudomi. Matau, kad tai yra mėginimas, kaip teigia pranešėja, kodifikuoti ES ir Turkijos susitarimą į ES teisę. Ir tai kelia didelę neviltį, kai kalbame apie humanitarinę situaciją. Ir aš svarstau, kodėl komisija užuot e, pasimokiusi iš dabartinio perkelimo į ES proceso, kuris neveikia taip, kaip turėtų, ir kalbu ne tik apie trečiųjų šalių piliečių perkelimą į ES, bet kalbu ir apie situaciją, kuri yra tarp valstybių narių. Ir aš nekalbu apie tas valstybės narės, kurios atsisako priimti pabėgėlius, bet pavyzdžiui turiu galvoje Graikiją ir Portugaliją. Nuo balandžio žmonės yra patekę į labai sudėtingas aplinkybės, jezidžių tikėjimo žmonės. Kodėl komisija nesistengia išspręsti tos pro problemos? Kodėl Portugalija teigia, kad yra pasirengusi priimti tuos žmonės, o mes nežinome, kur jie yra ir kas jie yra? Vėlgi nesuprantu, kodėl komisija nesirūpina nelydimais nepilnamečiais. Nemažai iš jų tiesiog pradingo. Ir reikėtų kvestionuoti ir mūsų saugumo situaciją. Valstybės narės renkasi ir visai neseniai gavau informacijos, kad Airija paklausė, paprašė dešimties šeimų, katalikiškų šeimų, kurios galėtų atvykti iš Graikiją iš Graikijos. Komisija turi aiškiai pasisakyti, kad šitaip daryti negalima, tai prieštarauja ES teisiai, prieštarauja mūsų įsipareigojimams ir reikėtų tuo tikslu ir parengti dokumentus. Na ir galiausiai norėčiau užduoti klausimą komisijai, kokia yra papildoma tokio dokumento papildoma vertė kai kalbama apie saugius ir teisėtus atvykimo ES kanalus. Ar mes kalbame apie valstybių narių sutikimą priimti asmenys, apie ką mes kalbame, kaip mes ketiname sustiprinti tuos saugius ir teisėtus atvykimo į ES kelius, kad žmonės nepatektų į prekiautojų žmonėmis rankas. Uh, Marijo Laus. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū už pristatymą, turėčiau du klausimus. Pirmasis yra susijęs su terminais. Ar dedamas kokios nors pastangos? Ar pasitelkiamos, pavyzdžiui, kokios nors skaitmeninės technologijos? Kad procesas vyktų greičiau, kad registravimo, integravimo procesas uh, prieigos prie darbo rinkos procesas vyktų greičiau. Pavyzdžiui, Švedijoje yra gerų pavyzdžių. Ir ši sistema turėtų veikti visoje Europos Sąjungoje. Reikėtų pasitelkti pačius efektyviausius būdus. Taip pat dėl, galimybė, dėl prieigos prie darbo rinkos, kaip šiame naujame plane tai numatoma. Ir praėjusį kartą diskutavome šią temą. Pavyzdžiui, yra tam, tam tikros sistemos, yra kūriamos, bet darbdaviai visai nesuinteresuoti priimti darbuotojus trumpam laikui. E, neveiksmingai moky, vyksta mokymai. Kitas klausimas yra susijęs su ta dešimties tūkstančių suma ką valstybės narys gali daryti su tomis lėšomis. Pavyzdžiui, ar kalbama apie savivaldybių atliekamą darbą, kaip savivaldybės gali pasinaudoti tomis lėšomis, ar joms yra tokia galimybė, ar lėšos praeina tik per vyriausybės kanalus, ar patenka, ar yra skiriamos tiesiogiai pabėgėliams. Nes savivaldybės yra atsakingos ir už e, mokymą, ir už socialinį darbą. Buvau sustikusi su nevyriausybinio organizacijų atstovais, kurie teigia, kad yra susirūpinę, kad komisija nevyriausybinio organizacijų nevertina kaip, kaip partnerių, kad nesikonsultuoja su jomis. Kaip nevyriausybinės organizacijos ir kaip, valstybė, kaip savivaldybės galėtų pasinaudoti tomis lėšomis. Ir galiausiai, pane Vinberg, ačiū pirmininkė, ačiū už šią informaciją. Iš tikrųjų, mintis yra gera. Galime rekomenduoti valstybėms narėms priimti pabėgėlius ir tokiu būdu jiems padėti bet negalime, nes yra paskirstimo mechanizmas, kurį reikėtų įgyvendinti ir mes tam prieštaraujame. Labai greitai, taip kaip ir ponė Bjor kalbėjo apie kriterijus, norėčiau pasakyti, kad ekonominis pažeidžiamumas turėtų būti svarstomas. aplinkybės, kurios apibrėžia pabėgėlių paskirstimą. Kas vyksta 27 valstybėse narėse įgyvendinant procesą. Ir kągi reiškia tas žodis aplinkybės, kai kurios šalis net neįstengia laikytis Kopenhagos kriterijų, gal nuo to reikėtų ir pradėti. Ir nežinome, kiek kartų Ana Gomeš jau kalbėjo apie tai, kad e, Portugalija mielai priimtų pabėgėlius. Mes turime 56 tūkstančius, kuriuos mielai nusiųstume į Portugaliją. Kreipiuosi į komisiją, laiko neturime daug, bet klausimai labai svarbus ir šešėlinė pranešė ir nariai uždavė svarbių klausimų. Suteiksiu žodį ponui Nilsen. Gal galėtumėte atsakyti į pačius svarbiausius klausimus, kuriuos uždavė pranešėja. Prašau. Thank you, Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Gal galėčiau nuo klausimo, pradėti nuo klausimo dėl skaičių. Uh, Savame suprantama, kad komisija pritarė Europos parlamento nustatytam tikslui padidinti perkeltųjų asmenų e, perkeltų Europos Sąjungos asmenų skaičių. To mes visi ir siekiame, bet mūsų vertinimu šiuo metu geriausia būtų nesistengti teisės aktuose numatyti aukštes didesnių perkeliamų asmenų skai, e, e, skaičių. Manome, kad valstybės narėms reikia palikti laisvę Tačiau vis tiek mes manome, kad e, šie numatyti perkelimo planai prisidės prie to, kad būtų perkelta daugiau asmenų. Aš manau, kad reikėtų e, atsižvelgti tai, ką mes turime šiandien ir atvirai pasakysiu, kad nieko neturime. Iš esmės neturime nieko, kas galėtų priversti valstybės narės dar kartą pradėti kalbėti apie perkelimą, jei jos to nenorėtų. Jei valstybės narės panorės, jos galės taryboje aptarti kitais metais perkelimo procedūras ir klausimus, o jei ne, tai niekas to ir nedarys. O pagal šį pasiūlymą yra numatyta kiekvienais metais patvirtinti perkelimo planus. Ir galbūt tuose planuose skaičiai nebus labai dideli, bet bent jau tenai bus nurodyti konkretus skaičiai ir valstybės narės turės juos, uh, jų laikytis. Uh, Ir komisija vadovaus tam darbui. Mes pradėsime diskusijas aukšto lygio komitete ir mes stebėsime, kai, kokie skaičiai bus nustatome. Tai reikš, reikš kad valstybės narės negalės tiesiog užmerti akių ir apsimesti, kad nežino nieko apie tuos skaičius. Kartu aš taip suprantu, kad šiuo metu aš negaliu Jums pažadėti, kad perkeliamų asmenų skaičius bus didesnis ateityje. Toliau procesas, panas Duprė, kaip visuomet visiškai teisingai kalbėjo. Tačiau reaguodamas, dėkui, jūs pasakėte, aš manau, kad atsižvelgiant į dabartinės skirtinės e, aplinkybės, mes visiškai teisingai pasirinkome tarybos gyvendinamąjį aktą, nes būtent toks aktas leis mums nustatyti konkretų e, perkelmių šalių piliečių skaičių. Ir manome, kad tai yra geriausias sprendimas. Uh, Biudžetas. Kelios pastabos buvo išsakytos dėl biudžeto ir keli klausimai, tų klausimų buvo užduoti dėl to. Aš pabandysiu juos sugrupuoti. Taip mes suprantame, kad nuo finansavimo priklausys, kiek, kiek asmenų bus perkelta. Šiuo metu mes siūlome 10 tūkstančių kiekvienam perkeltam asmeniui skirti. Toks yra pasiūlymas. Uh, Nežinau, koks bus patvirtintas galutinis skaičius. Ir galiausiai aš turėčiau kreiptis į jūs, į tą instituciją, kuri tvirtina biudžetą ir sakyti, kad nuo jūsų priklausys ta galutinė suma. Ir mes pateiksime savo pasiūlymą, nustatysime perkeliamų asmenų tikslą ir jūs, biudžeto, biudžeto formuojant instituciją, turėsite užtikrinti, kad būtų tam skirtas deramas finansavimas. Štai tokia mano pastaba. Toliau. Aš nemanau, kad mums reikės e, sukurti atskirą e, finansavimo programą. Mes manome, kad e, prieglopšio migracijos integracijos fondas veikia gerai. Ir da, iš esmės da, 10 tūkstančių siūloma skirti valstybėms narėjams per tą fondą už kiekvieną perkeltą asmenį, bet valstybės narės pačios galės spręsti, uh, kaip, kaip jos leistas lėšas ir neužteks tik tai plane nurodyti perkeliamų asmenų skaič, e, skaičius. Reikės įrodyti, kad tas asmuo realiai buvo perkeltas į konkrečią valstybę narę. Toliau sąlygos. Aš manau, kad akivaizdu, kad perkelimas turi būti uh, viena iš galimų priemonių skatinti kitas, valstybė, kitas šalis bendradarbiauti su mumis migracijos klausimais. Bet jau minėjau pradžioje, kad mes neketiname perkelti asmenys tik tai iš tų šalių, kurios su mumis bendradarbiauja. Tai bus bendradarbiavimas, tai bus tas klausimas, į kurį mes tiesiog atsižvelgsime, be abejo, nepamirždami konkrečios situacijos, konkrečioje šalyje, konkrečių aplinkybių. Ir jei, jei mes nuspręsime, pažiūrėjau, visiškai e, e, nesižvelgti į šalies pastangas bendradarbiauti su mumis ir vis tiek perkelti asmenys iš jos, tai bus mūsų sprendimas, turime teisę tą daryti. Toliau šiek tiek daugiau apie detalės. Šeimų susivienimas. Čia aš norėčiau atkreipti sudėmėsi tai, kad tai gal ir yra teisinis klausimas, bet pagal šį pasiūlymą numat, e, šeimos ryšių apibrėžimas yra kitoks nei e, kitose dokumentuose. Jis yra platesnis. Tai jis apima ir tuos asmenys, kurie, sakykime, yra priklausomi nuo kitų e, asmenų, kurie jau yra trečioje šalyje. Mes manome, kad e, perkelimas vyks dviem kanalais ir nemanome, kad čia turėtų būti didelių problemų. Perkelimas, e, ypač jei bus taikoma paspartinta procedūra, padės kartais asmenims greičiau patekti Europos Sąjungą e, šeimos susivienimo tikslais. Toliau taikymus ryties praplėtimas. Aš nelabai uh, gerai supratau jūsų klausimą, kodėl, kodėl mes nepasiūlyme didesnės taikymo srities. Taip, iš esmės mes gal to ir, ir norėtume, kad ta sritis būtų, taikymas sritis būtų didesnė. Taip, mes gal norėtume, kad galima būtų perkelti e, tam tikrus asmenys iš Irako, kurie e, gal yra labai pažeidžiamoje padėtyje bet jie nepersikelia į kitą šalį, jie yra Irako viduje, bet jiems gali reikia prireikti taptinės apsaugos ir pagal šį planą jiems galima bus ją suteikti. Mes manome, kad iš tikrųjų būtų gerai e, turėti platesnę taikymą sritį tam, kad galima būtų apimti visus pabėgėlius. Ir e, tai yra tuos asmenys iš tų šalių, kuriuose vargu ar galima tikėtis, kad bus įspręstos tvariai e, problemos. Todėl taip, platesnė taikymas rytis būtų gerai. Kandidato prašymo atmetimas, ypač jeigu jo prašymas buvo atmestas jau vienoje valstybėje narėje. Jei kas nors nori atvykti į Europos Sąjungą pagal trumpalaikę vizą, Ir, sakykime, kai jisai kreipėsi vieną ambasadą ir tam to šalies ambasada de, atmetė jo prašymą, tai neturėtų būti, jis neturėtų turėti galimybės tiesiog nueiti į kitos šalies ambasadą ir gauti tenai šengeno vizą. Ir pan, panašų požiūrį mes taikome, kai ir kalbame apie pabėgėlio status, ap, apie tą perkelimą. Toliau aš Suprantu, kad valstybės narės norėtų ir toliau remtis jungtinių tautų vyriausiojo komisaro, pabėgėlių komisaro nurodymų, kai yra nustatoma, ar galima perkelti ką nors ar ne. Bet e, mes manome, kad valstybės narės turėtų turėti galimybę e, e, rinktis, ar taikyti mūsų numatytą schemą, ar taikyti jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro nurodymo sistemą. Taip pat mes e, esame numatę galimybę e, pasinaudoti ir EASOS, ir busimosios e, pabėgėlių agentūros galimybėmis. Ir dar per anksti apie tai kalbėti, nes nežinoma, kiek bus tos agentūros pajėgumai, bet tokia galimybė egzistuoja. Yra dar vienas dalykas, nors man atrodo, kad pamiršau tai gal kai kurios klausimus. Uh, Tas klausimas buvo apie tai, ar nacionalinės schemos papildys mūsų, nu, nus, mūsų perkelimų planus ar ne. Uh, Būtų gerai, jei tie veiksmai galėtų papildyti mūsų pastangas, bet e, atvirai pasakysiu, kad mes norėtume iš esmės ilgainių sukurti bendrą europinę sistemą. Mes nenorime drausti nacionalinių e, planų, nacionalinių programų, tačiau būtų gerai, jei po keliarių metų mes turėtume bendrą e, visoje Europoje galiojančią be perkelimo Europos Sąjungos sistemą. Ir kad valstybės narės naudotųsi būtent tą bendrą sistemą užuot taikydami savo nacionalinės sistemas. Tai tiek ir atsiprašau, jeigu pamiršau atsakyti į kokius nors klausimus, bet kaip ir minėjau anksčiau, mes komisijoje visuomet esame pasiruošę bet kada atsakyti jūsų klausimus. Dėl tų pamirštų klausimų, ar kas nors norėtų priminti savo klausimą, nors panašu, kad laiko mes turime labai mažai ir šešėliniai pranešėjai iš tikrųjų labai išsamius klausimus uždavė. Ir kiek aš žinau, pranešėjai ketina sušaukti šešėlinių pranešėjų susitikimą. Dar neaišku, kada jisai tiksliai vyks, bet tai bus dar viena galimybė aptarti šio pasiūlymo aspektus. Trys kolegos vyks į jungtinių tautų susitik, e, rengiamą susitikimą perkeliamo klausimų ir vyksta dar vienas renginys, kuriame dalyvaus kolegos. Ir tikiuosi, kad tai bus dar puikiai proga aptarti visus šios klausimus. Na kągi, kolegos, dabar siūlau perėti prie penktojo darbo tvarkės punkto. Tai yra prie Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro klausimo ir prie 2016 metų Europos ataskaitos dėl narkotikų problemo, proble, problemos. Aš norėčiau pasveikinti e, e, šio centro direktorių, kuris pristatys ataskaitą. Ačiū. How are you doing? Fine. You, you ready? Yes, 10 minutes, not more. Please, no, no more, please. Yeah, yeah, no don't worry. It will not be more. Colleagues ready, particularly those who are interested in this. Kolegos, E, klausykite, kam įdomu šis klausimas. Jeigu neįdomu, tai išeikite tyliai iš salės. Ponas Kiusdėl yra pasirengęs pasisakyti. Kviečiu pasisakymui. Prašau neviršyti 10 minučių ir po pasisakymo raginu jūs pateikti ponui Kostėl klausimus. Prašom. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, pirmiausiai Norėčiau padėkoti Jums, kad pakvietėte mane pristatyti ataskaitą. Taip pat norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti Jums už tai, kad nuolat domitės e, mūsų darbo. Komitetas kasmet e, išreiškė sudomėjimą mūsų darbu ir taip pat noriu išreikšti E, paramą dėl mūsų biudžeto ir e, pakeitimų atitinkamų šio komiteto. Taip pat noriu padėkoti dar Jums už apsilankymą Lisabonoje Liepos mėnesį, kaip prisimenate, Jūsų delegacija buvo atvykusi. Dabar trumpai Jums apie Europos e, narkotikų aplitimo ataskaitą šių metų ir pateiks naujausios informacijos apie tai, kaip įgyvendinamos programos agentūros ir paskutinė e, pastaba bus, kuri taip pat svarbi apie komisijos pasiūlymą. Dėl mūsų e, agentūrų reglamento e, peržiūrą. Pirmiausia, kontekstas perspektyvos. Mes matome, manome, kad e, mūsų ataskaitas susijus yra su kitais svarbiais informacijos e, šaltiniais ataskaitą apie pastarosius dešimt metų. Tiems, kurie reguliariai stebite, ką mes skelbėme, gal kartais nebesuprastė, kodėl parengėme ataskaitą apie e, rinką narkotikų EDR, ESPAD ataskaitos tuoj atsiras. E, E, ataskaita apie narkotikų rinką. Aš e, pristačiau ją jums prieš vasaros atostogas. Tai yra labai svarbi ataskaita, kuri išsamei pristato e, narkotikų rinkos pokyčius ir kas treji metai rengiama tokia ataskaita. Tendencijų ataskaita pagrįsta analizė dešimties metų pokyčių. Tai ataskaita, kurią pristatysiu šiandieną ir šiais metais dar dvi ar tris pateiksime svarbės ataskaitas. Pirmą kartą iš vis centras paskelbs ataskaitą apie internetinę narkotikų rinką ir pernai e, paskelbė ataskaitą apie e, narkotikų vartojimą ir hepatitą C. Ir taip pat e, valstybių narių prašymų ir komisijos prašymų mūsų centras papildomai paremė E, mokyklų apžvalgos ataskaita ESPAD tyrimas. Tai yra ir ataskaita iki šio mėnesio pabaigos bus paskelbta. E, neturime šiandien daug laiko pristatyti ataskaitai, kurią norėjau, bet ke, apie tendencijas, bet keletas pagrindinių pastebėjimų dėl narkotikų vartojimo. Tendencijos nelabai pasikeitė matome, kad ekstazi e, vartojimas padidėjo, amfetaminai taip pat, e, jie vis plačiau vartojami, taip pat e, sintetiniai opiatai. Ir pavyzdžiui, e, gydymo įstaigos tą apie tai praneša. Ir šiaip vis plačiau vartojami įprastiniai narkotikai. Dar keletas dalykų. Ekstazi e, grįžta į rinką ir grinumas, koncentracija tablečių labai skiriasi nuo to, kai buvo prieš 20 metų. E, kitaip e, sakant, yra perdozavimo pavojus, problemų sveikatai pavojus, jeigu bus vartojami tie narkotikai reguliariai. Į tai reikia atsižvelgti. Kanapės atsirado papildomų tendencijų, taip pat matome, kad e, daugiau atsirado pacientų Europoje, kurie nori e, gydytis nuo e, narkotikų vartojimo. Tai yra susijęs su kanapių rinkos evoliucija. Noriu dar Jums pasakyti kitą dalyką. Mes pastebėjome neseniai, kad E, kanapių skirtingi tipai turi skirtingą dervų koncentraciją. Ir e, kai kurie kiti elementai, jų koncentracija mažėja, bet e, reikia pasakyti, kad savybės kai kurių medžiagų mums svarbiausia. KH, KHC, KHC turi labai e, didelę, didelį poveikį psichiniai sveikatai. Ir taip pat žinome, kad galima apsinuodyti, nes toksiškumas yra didesnis. Kai kalbame apie prevenciją ar gydimą, e, reikia atsižvelgti tai. Opiatai taip pat kelia daug problemų Europai. Toliau mums kelia susirūpinimą tai, kad vis plačiau vartojami yra sintetiniai opiatai, fentaminas ir kiti. New York'e lankėmės kartu su ES delegacija ir e, e, žinau, E, žinome, kad tuo metu, kai lankėmės, princas e, mirė nuo perdozavimo ir tai yra tikrai labai dėlė problema, Europai mums, Europai mums taip pat tai aktualu. E, neatsirado naujų gydimo būdų nuo C hepatito. Ir kodėl svarbu yra kalbėti apie C tipo hepatitą? Yra skirtumai tarp šalių, tačiau mes manome, kad 30-80 procentų tiek narkomanų užsikrečia hepatitu C. Ir reikia e, suprasti, kad 20-25 procentai negydomi, e, susirgs kepenų ciroze, apie 10 procentų kepenų vėžių. Tai reiškia, kad visuomenė tai kainuoja e, bendruomenėms ir tai kainuoja nacionaliniams biudžetams. Nėra gydimo veiksmingo ir mes turime e, suvokti, kad visi gali susidurti su, susidurti su problemomis gydimo ir farmacijos bendrovės dabar e, deda daug pastangų, du, tris kart daugiau bet nėra galimybės išgydyti hepatitą C. Keletas pastebėjimų apie mūsų agentūros veiklą. Tikriausiai prisiminsite, kad pernai rugsėjo 10 dieną valdymo valdyba mane paskyrė, išrinko naujojų direktoriumi ir man labai malonu buvo dalyvauti e, klausime. Po to dabar norėčiau e, Tuo metu aš pristačiau aš jums savo programą ir galiu pasakyti, kad mes pagal visus numatytus planus įgyvendame savo programą. Svarbiausias prioritetas šiais metais yra sustiprinti e, mūsų agentūros veiklą, rezultatus mes stipriname e, bendradarbiavimą su vidaus audito tarnyba, tai Europos parlamentui labai svarbus klausimas ir e, prie patvirtinome trūkstamas priemonės. Tai yra susijęs su mokslinio komiteto ir valdybos e, nariais. Aš noriu pasakyti, kad aš pats taip pat nusprendžiau paskelbti savo asmeninę interesų deklaraciją. Nors nenumatyta, kad agentūrų direktoriai tą turi daryti. Du 2025 strategiją rengėme iki tų metų ir gruodžio mėnesį pristatysiu valdybai projektą. Pirmosios reakcijos birželį valdyboje buvo labai pozityvios. Valdyba taip pat patvirtino politikos priemonės skirtą sukčiavimui užkardyti, tai e, susijęs su tarp institucinės darbo grupės veikla ir dar dvi naujos veiklos sritys. Iki spalio mėnesį visi šio komiteto ir parlamento nariai sulauks kvietimo prisiregistruoti prie naujos informacinės sistemos, e, kuri teiks informaciją apie kanapių vartojimą globalių mastų. Atsiranda naujų tendencijų ir atsiranda daug informacijos internete. Kartais yra sunku pastebėti faktus, objektyvę informaciją ir politinę interpretaciją. Ir agentūros vaidmuo yra užtikrinti objektyvę informaciją, palygintiną ir mes e, pateiksime naują paslaugą tiems, kuriems e, ji bus įdomi. Kitais metais mūsų centras taip pat pirmininkaus teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų tinklui. Baigdamas dar noriu pasakyti, kad esu dėkingas komisijai už pasiūlymą skirtą peržiūrėti mūsų veiklos reglamentui. Jūsų komitetas e, labai daug dėmesio skiria tokiams svarbiams kaip naujos psichoaktyviosios medžiagos. Procesas prieš porą metų prasidėjo, kartais viskas vykdavo gana uh, sudėtingai, bet šis pasiūlymas e, atsirado bendradarbiaujant agentūrai ir komisijos tarnyboms. Mes labai džiaugiamės bendradarbiavimu, remiame pasiūlymą tik iš dalies peržiūrėti reglamentą. Lankantis e, Lybė komiteto delegacijai pas mus Liepos mėnesį apie tai kalbėjome. Yra tam tikrų minčių, tam tikrų klausimų apie galimą peržiūrą agentūros įgaliojimų apskritai, bet mes pritarėme komisijai, kad yra skubių klausimų, e, tai yra svarbiausia yra sustiprinti e, ankstyvą perspėjimo sistemą dėl naujų psichoktyvių medžiagų, mes koordinuojame šią veiklą, reikia tai užtikrinti ir taip pat laukiame, kol bus atliktas išorės vertinimas mūsų agentūros darbo, tai vyks 18 metais ir galvosime tada apie kitus žingsnius. Ačiū Jums už Jūsų paramą. Aš žinau, kad pasiūlymas padidinti finansavimą mm, mini gana santykinės sumas, bet mes turime elgtis nusekliais. Iki 20 metų dirbsime pagal numatytus pasiūlymus. Labai Jums ačiū už tai. Man atrodo, kad dar lieka klausimų dėl kitos daugiametės finansavimo programos, tačiau dar turime laiko. Pirmiausiai užsitikrinkime, kad būtų peržiūrėti įgaliojimai mūsų ir mes taip pat sieksime pademonstruoti, kad norime sustiprinti agentūros veiklą ir, ka, ir, ir paskui galvosime, ar mums reikia papildomų finansavimo. Ačiū, ponė Gustil. Good, Galbūt nelabai galėsime aptarti su biudžetu susijusių klausimų, kadangi net, neturime asmens, kuris galėtų tai paaiškinti. Ir mūsų kolegos irgi dirba prie dokumentų dėl psichoaktyvių medžiagų ir Liepos mėnesį buvo dirbama ir puiku, kad tie nariai, kurie liko domisi jūsų centru ir jūsų darbu. Ir labai svarbu matyti ryšį tarp narkotikų vartojimo ir organizuoto nusikalstamumo. Taigi norėčiau dar kartą padėkoti nariams, kurie liko jūsų išklausyti ir taip pat darbuotojams. Ponas Koelo. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponui Gusdil už, tokį, už tokią kokybišką ataskaitą. Iš ties, jūs esate priešakinėse linijose, kai kalbama apie narkotikų vartojimą, tačiau jūsų pristatytoje ataskaitoje yra prieštaraujančios informacijos. Viena vertus yra pateikiami skaičiai dėl švirkštų platinimo ir yra nurodytos šalis, kuriuose mažiausiai švirkštų išdalinama ir taip pat tose šalyse yra mažiausias e, sergamumas AIDS. Kitas dalykas Jūs pristatėte ataskaitą, joje pateikiama statistika ir skaitydami matome, kad kai, apie kai kurias valstybės narės nėra duomenų. Norėčiau jūsų paklausti, kokiu priemonių būtų galima imtis, kad agentūra gautų visus reikalingus duomenis. Ačiū, turiu Ana Gomis. Ačiū, Pone Guzdel, tikrai malonu Jūs matyti ir džiaugiuosi galėdam, galėjusi vadovauti tai delegacijai, kurie atvyko Jūsų agentūrą Liepos mėnesį. Mes iš ties daug sužinojome apie e, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrą Jūs atliekate labai svarbų vaidmenį, turite reikalingą patirtį, kad mūsų įstatymų gyvendinimą užtikrinančios organizacijos galėtų imtis atitinkamų veiksmų ir kad galėtų prisitaikyti prie pokyščių prie cheminių, su cheminėmis medžiagomis susijusių pokyčių, nes tos medžiagos e, iš ties keičia ir vartojimo tendencijas, ir rinkas. Visiškai pritariu Jums dėl to, kad reikia peržiūrėti reglamentą, bet reikia sustiprinti Jūsų įgaliojimus ir Mes taip pat turėtume užtikrinti tai, kad būtų jums skiriama daugiau lėšų, nes jums reikia kvalifikuotų specialistų, jie turi nuolat kelti savo kvalifikaciją, turi nuolat bendradarbiauti su teisės saugos institucijomis valstybėse narėse ir trečiosiuose žalyse. Prisimenu, kai dalyvavau delegacijoje, kuri vyko į Kiniją praėjusiais metais. Šie klausimai taip pat buvo svarbus mūsų darbo atvarkėje dėl to, kad nuolat atsiranda sintetiniai narkotikai, naujis, naujos sintetinės medžiagos, naujos psichoaktyvios medžiagos ir jos dažniausiai yra pagaminamos laboratorijose Azijoje, būtent Kinijoje. Ir kartais pakanka pakeisti visai nedidelį aspektą formulėje, kad ta medžiaga taptų niekam nežinoma. Taigi iš ties e, jūsų agentūros, jūsų stebėsenos centro darbas yra labai svarbus ir jo testinumui užtikrinti reikalingi ištekliai. Jūs taip pat turėtumėte padėti mums e, dirbant su trečiosiomis šalimis, tokiomis kaip Kinija. Prisimenu, kai vykome į Kiniją, Kinija pripažino problemą, bet pasakė, kad jiems problemos sprendimai nerūpi, nes tos medžiagos yra eksportuojamos. Taigi, Štai toks požiūris vyrauja Kinijoje ir mes turime tą požiūrį keisti. Internetas taip pat atlieka savo vaidmenį ir prisideda prie šios rinkos didėjimo geometrinė progresija. Misijoje į Lisaboną Taip pat e, sužinojau daug naujų dalykų. Svarbus ryžiai su trečiosiomis šalimis, būtent Jordanija, kurioje e, buvo areštuotas krovinys, kuris buvo atvežtas Saudo Arabijos princo privačių lėktuvų ir buvo skirtas Daesh. Ir pateikiu šį pavyzdį, nes bendraudami su jumis mes daug sužinome. Ir ne tik kaip e, dirbti šioje srityje, kaip dirbti su narkotikų vartojimu, bet šie visi klausimai labai svarbus ir mūsų saugumui. Labai ačiū. Direktorė, norėčiau padėkoti Jums. Pritariu ir kolegoms, nes tikrai pritariu jiems, pritariu iš esmės. Man taip pat kelia susirūpinę tai, jog yra valstybės, kurios nepateikia pakankamai gerų duomenų, nes be jų mes negalėsime nei atitinkamai vertinti situacijos, nei priimti priemonių. Ir jūs e, tikrai turite turėti tokį e, ekspertų centrą aš jį remiu. Mes žinome, kad e, jeigu bandai staupyti, tai dažnai e, sumoki du kartus. E, ir atvirkščiai. Aš e, noriu pasakyti, kad centras e, yra labai svarbus ir tikiuosi, kad įgaliojimai bus peržiūrėti jo. Mes taip pat norime e, gauti informaciją, tuos iš ankstinius perspėjimus, kuriuos minėjote. Mes turime gauti informaciją, nes ir turime taip pat įgyvendinti priemonės, kaip galima greičiau, nes kitaip mūsų dokumentai gali tapti beverčiais. Dar vienas dalykas e, - vidinė politika, reikalavimai e, viešų, privačių institucijų valdymo dalykai labai svarbus. Taigi dar kartą Jums ačiū, e, linkime Jums sėkmės ir norėtume sužinoti, kaip galime jums dar padėti jau be tų pakeitimų, kuriuos atitinkamai pateiksime e, pasiūlymų dėl reglamento peržiūros. Ačiū, ponas Korak. Ačiū. Ačiū direktoriui už pristatymą. Aš irgi vykau į Lisaboną Ir iš ties e, buvo įdomu perskaityti pranešimą. Visiškai pritariu tam, ką pasakė kolegė, dėl to, kad reikalingi geri rodikliai, kad būtų galima išsaugoti šį meistriškumą. Iš ataskaitos labai aiškiai matyti, kad didžiulę, didžiausią dalį rinkoje užima kanapės. Ir norėtųsi parlamente pradėti diskusiją apie kanapės ir apie tokius narkotikus, su kuriais mums nepavyko susidoroti. Ir manau, kad dabar ES yra pats laikas pradėti diskusiją ir pakeisti savo politiką dėl kanapių ar dėl kitų lengvųjų narkotikų. Reikia arba legalizuoti, arba imtis kitų priemonių. Taigi toks klausimas mūsų laukia. Iš tikrųjų, kanapis yra problemiškas dalykas, yra įvairiausių rūšių kanapių Kolegos, ar dar būtų norinčių kalbėti? Jeigu ne, tuomet suteiksiu žodį direktoriui. Prašau atsakyti į klausimus. Ačiū pirmininkė, ačiū ponės ir ponai už užduotus klausimus. Atsakysiu juos visus kartu, nes kai kurie dalykai e, persidengia. Visų pirma, ypač norėčiau padėkoti tiems komiteto nariams, kurie atvyko į mūsų centrą ir praėjusį kartą ir anksčiau buvo mūsų centre, nes kiekvieną kartą mes turime galimybę parodyti, kokia yra papildoma mūsų darbo vertė ir galime sustiprinti tą ryšį tarp e, informacijos parengimo ir priemonių ėmimusi. Svarbiausias klausimas dėl rodiklių ir dėl valstybių narių pateikiamos informacijos. Mes susidurime su skirtinga situacija. Vieni rodikliai yra renkami periodiškai, pavyzdžiui, visuomenės bendrieji tyrimai. Ir trūksta duomenų apie vieną arba kitą valstybę narę dėl to, kad netinka ciklo periodiškumas, uh, E, su ataskaitų teikimu ES arba tas ciklas yra pasikeitęs. Kai kuriuose šalyse labai svarbus ir nerima keliantis dalykas yra nacionalinio biudžeto e, klausimas ir ne tik visuomenės sveikatai. Tai viena iš galimų problemų. Kita iš galimų problemų gali būti susijusi su klausimais, susijusiais su duomenų kokybe, duomenų apiprieptimi arba duomenų rinkimo metodika. Na, o trečia problema gali būti tokia. Techniškai e, parengiamos studijos ir juose apibrėžiama situacija nacionaliniu lygmeniu, tačiau ta metodika nėra tokia pati kaip kitose šalyse ir todėl neįmanoma palyginti rezultatų. Uh, dėl paklausos rodiklių, dėl pasiūlos rodiklių. Norėčiau priminti, kad prieš keliarius metus MCDDA buvo komisijos ir tarybos įpareigotai vertinti situaciją ir pateikti pasiūlymą dėl to, kaip būtų galima pagerinti ir konsoliduoti šios rodiklius. Bet buvo dvi skirtingos pozicijos Tai vyko prieš 2008 metų krizę, kai komisija ir valstybės narės norėjo, kad pasiūlymas būtų ambicingas. Ir prisimenu tuo metu e, buvęs e, vidaus reikalų, vidaus reikalų direktoratas e, pateikė pasiūlymus. Tačiau dėl ekonominės krizės galutinis rezultatas dėl pasiūlos rezultatų buvo toks. Mes norime, kad būtų pateiktas pasiūlymas, bet nacionaliniu lygmenio neišleisime nei vieno euro. Ir tokia pozicija liko ir ES lygmeniu. Mes norime pagerinti darbą dėl tų rodiklių, bet visų pirma, mes pasikliaujame MCDDA darbuotojų darbo rezultatais, o tai reiškia, kad darbas prie šių rodiklių nevyksta taip greitai, kaip norėtume. Kągi galime pakeisti šiuo atžvilgiu? Mūsų turime kelias problemas. Pirmiausia, tai parama, metodinė parama, profesinio rengimo parama. Antroji problema yra dialogas. Pavyzdžiui, gegužė pasinaudojau oficialiu vienos valstybės narės kvietimu ir atvykau aptarti klausimą, kodėl nebuvo pateikta duomenų dėl nacionalinių poėmių. Vyko techninis posėdis ir mes aptarėme, kaip tą situaciją galime pagerinti. E, kita problema tokia. Švedija pakvietė MCDDA atstovus, kurie galėtų įvertinti rodiklį susijusį su mirtingumu dėl narkotikų Švedijoje. Na ir dar dvi sudėdamosios dalys. Mes pakeitėme savo požiūrį. Negalime naudotis tokia pačia metodika nustatydami pasiūlos rodiklius. Uh, ir pagrindinius epidemiologinius rodiklius, nes pradėjome dirbti prieš daug metų ir dabar situacija pasikeitė. Na ir galiausiai prieš atsakydamas ponui Korao norėčiau pasakyti, kad būdamas agentūros direktoriumi, Manau, kad jeigu nenorime prarasti valstybių narių paramos, tai turime dar labiau parodyti mūsų centro sukūriamą papildomą vertę. Ir tai yra vienas iš svarbiausių dabartinių prioritetų. E, ponas Kora uždavė klausimą. E, tai ir ponas Koelio taip pat e, klausė panašių dalykų nepateiksiu labai tikslių paaiškinimų, nenoriu nieko žadinėti, pasitikslinsiu su darbuotojais, bet kiek žinau, duomenys dėl ŽIF Portugalijoje, tie duomenys yra tokie dideli, yra istoriškai. Kitaip sakant, istoriškai matomas rizikingas elgesys. Ir tai labai svarbus klausimas, bet tai susijęs su rizikingu elgesiu. Žinau, kad Portugalijoje net tam tikrą prasme, kai pagerėjo situacija dėl rizikingo elgesio, vis tiek buvo labai daug užsikrėtusiųjų. Toliau panas Korau uždavė klausimą, na, negaliu atsakyti taip ar ne į jūsų klausimą, galiu pasakyti tik tie, kad manau, kad labai svarbu, kad mūsų agentūra pateiktų neutralią, objektyvę informaciją dėl to, kas vyksta kitose šalyse, būtent Junktinėse Amerikos valstijose ir tam tikrą prasme Urugvajuje. Todėl spalio mėnesį pradėsime naują pranešimų teikimo sistemą. Dar vienas dalykas. Parlamento ir nacionalinių parlamentų atsakomybė yra tai, kad prisimenu, kai balandį diskutavome situaciją, jeigu jungtinėse tautose 15 arba 20 valstybių legalizuotų kanapes, tai tai turėtų poveikį bent jau politinių diskusijų lygmenyje ir ne tik Europos e, Sąjungoje, bet ir JAV. E, Niujorke Kolumbijos prezidentas teigia, kad labai sunku bausti tuos, kurie augina marihuaną Kolumbijoje, jeigu tie asmenys nebaudžiami JAV. Bet jeigu politika Europoje keistusi, Na, negaliu pasakyti, ar iš tikrųjų keisis ir kaip, bet labai, bet mes padarysime viską, kad pateiktume jums informaciją diskusijoms, jeigu tokios diskusijos vyktų. Ačiū. Aš padariau nedidelę klaidą ir nesuteikiau žodžio komisijai prieš suteikdama žodį direktoriui. Pone Makovėjai dar neatvyko turime šiek tiek laiko. Todėl norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui. Komisija gal galėtumėte pasisakyti. Ir atsiprašau už tai, kad nesuteikiau jums žodžio anksčiau. Ačiū pirmininkė. Na, nieko tokio tikrai Puiku, kad galiu pasisakyti dabar. Norėčiau padėkoti e MCDDA direktoriui, kad atvyko, kad ačiū komitetui, kad vyksta keitimas iš informaciją. Mes norėtume pasakyti tik du dalykus. E, komisija patvirtino naują pasiūlymą rūpjūčio 29 dieną dėl agentūros teisinės bazės pakeitimo, kad būtų įtrauktos nuostatos dėl rizikos verstinimo, ankstyvo perspėjimo ir ES sistemos dėl e MPS. Ir tai yra kompromisų sudėtinė dalis, kiek žinau, lybė komitetas tam pritarė nes šiuo metu vyksta dėrybos dėl naujos e MPS sistemos ir tikimės, kad lybė šį dokumentą aptars greitai ir kad bus galima judėti toliau. Kitas dalykas yra susijęs su finansavimo. Komisija e, didino ES subsidijas e MCDD ir skiria, skiria maždaug vieną milijoną e, dabartinėje finansinėje perspektyvoje. Taigi tikimės, kad parlamentas irgi pritars tam. Mes irgi parengsime pakeitimus ir dėl šios finansinio matmens. Na ir dar viena pastaba. Narkotikų politikos tarptautinis matmo yra labai svarbus svarbu, kad būtų įmamasi veiksmų tarptautiniu mastu ir įmamasi veiksmų ES lygmeniu. Pone Gomes kalbėjo apie Kinijos svarbą. E, Kinija yra partneri, ateities partneri ir mums reikia tinkamai aptarti šiuos klausimus su Kinija e, vyksta dėrybos ungas diskusijos yra sudėtingos, ypač dėl mirties bausmės taikymo už nusikaltimus susijusius su narkotikais. Europos Sąjunga turėtų tinkamai aptarti ir šiuos sudėtingus ir mažiau sudėtingus klausimus, o mes, komisija, irgi esame pasirengę prisidėti prie to, kad vyktų dialogas EMPS dėl narkotikų prekursorių ir būtent to ir norėtume pasiekti. Ačiū. Ačiū, ačiū nariams, kurie pasilikote, kurie išklausėte šį pranešimą. Ačiū Jums už pranešimą, ačiū ir komiteto darbuotojams. Buvo daug su biudžetu susijusių klausimų. Gal juos visus negalėjome atsakyti, bet pasinaudosime galimybę tai padaryti kitą kartą. Ačiū Jums dar kartą. Kolegos, dabar siūlau perėti prie prieš paskutinio mūsų darbo atvarkės punkto prie patikrinimo prie išorės sienų sustiprinimo. Mūsų pranešėja yra Monika Makovei ir ji pristatys mums, kokia yra dabartinė situacija ir papasakos apie tai, kaip vyksta trišalės dėrybos. Pone Makovei, prašau. Gerbėjai kolegos, aš norėčiau priminti visiems, kad kalba eina apie pasiūlymą pakeisti Šengeno sienų kodeksą, įvedant valstybių narių prievolę sistemingai tikrinti visose atitink, e, svarbiose duomenų bazėse trečių šalių piliečius ir visus kitus e, asmenys, kurie pagal ES teisę turi e, galimybę naudotis laisvo judėjimo teisę, kertant išorės sienas. Ir šis dokumentas yra susijęs su bandymu apsaugoti viešąją tvarką ir užtikrinti vidaus saugumą. Įvyko labai daug e, techninio pobūdžio trišalių dėrybų ir e, vienas trišalių dėrybų posėdis. Ir e, yra vienas kontroversiškas klausimas, kurio taryba nenori visiškai keisti savo nuomonės. Ji visiškai blokuoja, visos tarybos narės blokuoja tą klausimą. Ir pirmasis e, klausimas, tai yra išlyga netaikyti sėsnimingų patikrinimų tais atvejais, kai susi, susikaupia labai daug žmonių oro uostuose ir komisija taip pat e, siūlo e, numatyti tokią galimybę ir prie kitų sienų ir, ir taryba nenori, kad tokia išlyga būtų taikoma oro uostuose. Jie siūlo trijų, šešių mėnesių, atsiprašau, laikotarpį, perinamą laikotarpį, per kurį visi oro uostai galėtų apsirūpinti deramą, tinkamą įrangą. Ir taryba nenori keisti savo nuomonės šiuo klausimu. Antras dalykas - tai yra išlygos taikomos tiksliniams patikrinimams. Taryba pritarė komisijos požiūriui, kurio esmė yra tokia. Ji nori, kad tiksliniai patikrimai būtų atliekami, kai gauname informaciją apie konkrečius asmenis, Ir kad ši išlyga būtų taikoma tik tuo met, kai sus, e, susidar neproporcingai dideli keleivių srautai. Tokiu atveju galima būtų atsisakyti sistemingų patikrinimų ir taikyti tikslinių patikrinimų schemą. Tai reiškia, kad galima bus tikrinti tik tai tuos asmenys, apie kuriuos turime informacijos, kad jie gali kelti grėsmę. Uh, Valstybės narės taip pat galės taikyti tikslinius patikrinimus, tuomet, kai jiems atrodo, kad sistemingi patikrinimai gali neigiamai paveikti bendrą situaciją. Štai ką mes siūlome. Trečiasis punktas tai yra tos duomenų bazės. Lybė komitete uh, mes patvirtinome tekstą, kur, kuriame nėra numatytos, nėra, į kurį nėra įtrauktos nacionalinės duomenų bazės. O taryba remia komisijos pasiūlymą ir reikalauja, kad nacionalinės duomenų bazės liktų sąraše. Kad, galima, kad reikėtų tikrinti asmenys rengeno informacinėje sistemoje ir nacionalinėse duomenų bazėse. Ir paskutinis dalykas, lybė komitete mes patvirtiname uh, pakeitimą, pagal kurį buvo numatyta, kad šis patikslinimas e, nustos galioti po penkerių metų automatiškai. Taryba tam visiškai nepritarė. Taigi dėl visų šių klausimų, dėl kurių mes e, nesutarėme, galiu pasakyti, kad e, mažai pažangos kol kas buvo padaryta trišalėse dėrybose. Mes turime kažką daryti ir taip e, e, jau vėluojame užtikrin... ir neužtikriname deramo vidaus saugumo ir saugumo prie išorės sienų. Kai kurie iš kolegų atėjo, gal jie ką nors ir norės pasakyti dar, ką nors pridurti. Dėkuoju Jums už šią ataskaitą. Ar kas nors uh, Iš šešėlinių pranešėjų norėtų ką nors pasakyti EPP šešėlinė pranešėja. Prašau. Aš norėčiau padėkoti e, poniai Makovei, komisijos ir tarybos atstovams už konstruktyvų bendradarbiavimą. Iš tikrųjų įvyko keli e, techninio pobūdžio susitikimai ir taip pat įvyko politinio, e, triša, politinių trišalių dėrybų posėdis. Mes turime šiokių tokių nuomonių skirtumų, pažiūrėjau, apie tai, kada bu, bu, turi būti atliekami patikrinimai, taip pat kokiuose duomenų bazėse. Ir, ir kokios nuobaudos gali būti ir kiek turi būti taikomas šis patiksinimas. Ir mums reikia kuo skubiau suderinti savo pozicijas. Uh, Mes šio dokumento labai reikia, ypač atsižvelgiant neseniai įvykdytus e, teroristinius išpolius. EPP frakcija nori remti praktinius sprendimus, kurie padės užtikrinti, kad šis reglamentas įsigaliotų kuo skubiau. APP e frakcija yra pasiruošusi e, žengti susitarimo link, ieškodami konstruktyvių sprendimų ir aš tikiuosi, kad netrukus mums pavyks susitarti E, ir taip mes galėsime spręsti visas likusias problemas. Dėkoju, Barbara. Ar kas nors dar šešėlinių pranešėjų norėtų ką nors pasakyti? Jei ne, tuomet, e, ponė Mokovė, dėkoju Jums. Taip, prašau, taip dar vieną sakinį noriu pasakyti. Aš pritariu kolegijai, kad iš tikrųjų dirbti reikia kuo skubiau. Ir aš tikėjausi, kad mes galėsime patvirtinti šį dokumentą dar prieš atostogas. Tai reiškia, kad mes ir Europos parlamentas ir taryba turėtų parodyti daugiau lankstumo visose frakcijose, nes šis reglamentas bus nepaprastai svarbus visiems mūsų piliečiams. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad patikėte mums šią informaciją ir dabar galime perėti prie septintojo punkto, prie Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų. Monika, ar jūs galėsite pristatyti šį klausimą? Dėkoju, labai dėkoju. Taigi, septintasis punktas Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos ir EPP koordinatorė Monika Holmaier pristatys šį klausimą. Kalba eina apie e, taisomąjį raštą, kurį nagrinėjame pagal 231 e, taisyklės trečiojo, trečiai, e, trečiąją pastraipą. Kalbu apie mūsų darbo tvarkos taisyklės. Ir e, mūsų pranešėjas ponas Papriks negalėjo dalyvauti šiame posėdėje ir jį pavaduos ponia Holmeier. Už tai ją esame dėkingi ir prašau sutikiu žodį jums, Monika. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos, dėkoju. Taip, kartais būna, kad ne visi kolegos gali atvykti visus posėdžius. Aš norėčiau pasidėkoti visiems šešėlėms pranešėjams, patarėjams, sekretariato darbuotojams ir taip pat kalbinių tarnybų darbuotojams už puikų darbą. Visi stebi mūsų darbą ir dirbame patirdami didžiulę įtampą, e, siekdami laiku patvirtinti šį svarbų teisės aktą. Liepos 6 dieną, kaip jūs yra žinoma, Europos parlamentas patvirtino reglamentą dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų. Tačiau mes tuomet balsavome tik tos teksto dalies, dėl kurios pavyko susitarti, dėl politinės dalies. Taip būtų daroma dažnai, kai darbo tvarkaraštis yra labai trumpas. Po balsavimo parlamente teisininkai lingvistai išnagrinėjo tekstą tam, kad užtikrintų, kad jis būtų teisinė prasme teisingai išdėstytas ir prinešėjas yra patenkintas E, teisininkų, lingvistų darbo ir mano, kad jų pataisimai atsižvelgia į pasiektą politinį susitarimą. Komi, dabar nuo komisijos priklausys, kada bus pradėtas praktinis darbas, kada bus skirti tinkami finansiniai ir žmogiškiai ištekliai. Bet norime priminti, kad ir valstybės narės taip pat privalo e, laiku pradėti vykdyti savo įsipareigojimus. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie bendradarbiavo su pranešėjai rengiant šį dokumentą. Dėkoju. Kolegos, aš norėčiau Jums pasakyti, kad aš turiu perskaityti štai tokį tekstą. Jei niekas neprieštarauja, turiu tą padaryti. Taigi mes komitete manome, kad uh, pateiktas taisomasis raštas ištaiso padarytas klaidas e, tinkamai. Ir kitą savaitę plenarnėme posėdėje e, pagal darbo tvarkos taisyklės e, taisyklių 231 taisyklės trečią pastrapą šie pataisimai bus paskelbti plenarinėme posėdėje ir manoma, kad tie pataisimai bus patvirt, tas dokumentas bus patvirtintas tarybos rugsėjo 14 dieną ir kad galutinis dokumento pasirašymas vyks Strasbūrė tą pačią dieną, o oficialiai paskelbtas dokumentas bus rugsėjo 16. Ar bus kitų klausimų? Jei ne, tuomet norėčiau Jums pranešti, kad kitas mūsų posėdis įvyks rugsėjo 12 dieną, pirmadienį prasidės 19 val. ir mes bendrausime tame posėdėje su paskirtuoju komisijos nariu Julianu Kingu, atsakingu už saugumo